Posėdis tęsiamas. Labadiena, brangus kolegos. Pagal darbo tvarkę tarybos ir komisijos pareiškimai. Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos veiklos programos pristatymas. Primenu. kad e, jūs galite pasiprašyti laiko pasisakymui elektroniniu būdu arba keldami ranką arba užpild, e, užpildydami specialią formą arba keldami mėlyną kortelę. Prezidentas Senkovičius. Grazie, Davide. Poštovani. Ačiū. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai, e, ponas vicepirmininkė, ponė e, komisijos pirmininkė, brangus kolegos. Šiandieną man labai didelė garbė tenka pristatyti e, pirmą kartą pirmininkaujančios Kroatijos e, prioritetus Europos parlamente. Kroatijai ir piliečiams Kroatijos tai yra istorinis momentas. 30 metų praėjo, viso labo 30 metų, kai Kroatijoje įvyko pirmieji laisvi rinkimai ir mes dabar po devinių amžių vėlgi e, atgavome suverenitetą, nepriklausomybę ir atsiradome vėl pasaulio žemėlapyje. 28 mūsų e, jubiliejus, 28 metinės, kada turime nepriklausomybę, taigi norėčiau labai pasidžiaugti, kad e, kalbu E, Europos atstovų asamblėjoje. Mes e, šią nepriklausomybę atgavome po karinės agresijos ir dėka e, šių Kroatijos, dėka Kroatijos karių mes atgavome nepriklausomybę, mes kovojome, penkis metus kovojome ir ėjome tokiu būdu į priekį, vystydamiesi, vystydami demokratiją ir integruodamiesi į Europą. Mes e, dabar e, galų gale esame Europoje ir pirmą kartą pirmininkavome. Mūsų tikslas buvo e, visą laiką aiškus ir tikslus, įgyvendinant visas reformas. Labai džiaugiuosi, kad mes bendradarbiaujame. Per šešis mėnesius, kurie teks pirmininkavimui, įrodysime visiems pilietinčiams, kad ES yra labai naudinga, Mums tenka labai aiški misija, kurią turime įgyvendinti. Pir, ponai ir ponos, pirmiausia, e, daugiametė veiksmų programa. Sustarimas yra mūsų didžiausias prioritetas. E, DFP turi atitikti visų mūsų piliečių, visose valstybės narėse lūkesčius, todėl e, čia reikia toliau finansuoti sanglaudos ir žemės ūkio politiką, bet taip pat sugebėti spręsti ir naujus iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjunga. Būtina užtikrinti e, mūsų vienybę, buvimą kartu, tuo pat metu pripažįstant e, nuomonių skirtumus, ekonominius, socialinius skirtumus. Taip pat Europa turi būti veiksmingesnė ir labiau matoma pasaulinėje arenoje, kad tai pasiektume, turime veikti greitai. Negalime leisti savo dėlsti įgyvendinant ES programas nuo 21 metų, kitaip mes nuvirsime piliečius kartu su Europos e, vadovo tarybos pirmininku, kuris ir toliau tęs e, DFP darybas aukščiausių politinių lygmenių, mes dėsime visas pastangas, kad būtų pasiektas proveržis mūsų pirmininkavimo metu. Tai mums reis užbaigti visus teisėkuros paketus pagal BDFP ir mes tikimės artimo veiksmingo bendradarbiavimo su visais parlamento komitetais ir pranešėjais, dedant šias pastangas. Mes girdime ir suprantame visus jūsų nuogastavimus, visus jūsų signalus ir lūkesčius. Bet mums atrodo ypatingai svarbu, kad būtų tęsiamos darybos ir pokalbė visais lygmenimis ir kad būtų stumiamas į priekį vis, diskutuojant dėl visų dokumentų. Čia e, mūsų tikslas yra bendras, nes mūsų nesėkmė sustiprintų tik tai tuos, kurie nenori stiprios Europos. Negalime to leisti. Antra, e, tvarkingo Junktinės karalystės pastraukimo iš ES proceso pabaiga. Ratifikavus pastraukimo sustarimą Junktinėje karalystėje turime užbaigti ratifikavimo procedūrą ir mūsų pusėje. O čia esminis žingsnis yra Europos parlamento pritarimas. Pirmininkaujantį Kroatiją pagal deklaraciją dėl Europos vadovų tarybos ateities santykių ir gairių e, dirbs tam, kad būtų e, greitai patvirtintos e, tarybos, patvirtinti tarybos įgaliojimai daryboms, gavus pasiūlymą iš Europos komisijos. Nors mums liūdna matyti, kad viena valstybė narė išstojo iš Europos Sąjungos, nes ES ir Junktinė karalystė turi ilgą bendrą istoriją. Tai turėtų būti naujas išeities taškas, kuriant artimus partnerių santykius ateityje, remiantis tarpusavio interesais, pagarba ir vienodomis darbo sąlygomis, ypač prekybos, saugumo ir kitų sektorinių politikų srityse. Tačiau perinamasis laikotarpis, kuris truks 11 mėnesių, yra ypatingai trumpas ir todėl prireiks daug geros valios ir daug darbo, kad šios darybos būtų užbaigtos per šį laikotarpį ir kad būtų pasiektas geras sustarimas abiems pusėms. Ponios ir ponai, trečia. E, Balkanų ir ES viršūnių susitarimas E, ir taip pat su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradedamos dėrybos. Mes nespilėpėme, jog esame labai ambicingi ir norime gauti valstybių narių palaikymą, atveriant šias stojimo dėrybos, dėrybas su šiomis dviem valstybėmis. E, net kitas pranešimas Europos komisijos e, siekiant gerinti stojimo strategiją yra labai svarbus plėtros politikos patikimumui labai svarbu, kad e, būtų laikomasi politinių e, principų e, ir įvairių pažangos elementų. Kiekvienas pilietis yra paskutinis stojimo tikslas, pirmutinis stojimo tikslas, tai yra centrinis plėtros E, elementas. Mes labai džiaugiamės, kad spalio mėnesį Europos parlamentas palaikė e, dėrybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija. Pabrėšime, kad e, plėtra yra labai svarbi tiek šalims kandidatėms, tiek pačiai Europos Sąjungai. Vis tik Europos parlamentas dar kartą įrodė, jog yra už patikimą plėtros politiką. E, šis viršūnių susitikimas e, e, Zagrebe vyks po to, kai buvo jau vienas įvykęs prieš 20 metų. Dabar yra stabilumo ir asociacijos susitarimams atvertas kelias. Kroatija buvo vienintelė kol kas įstojusi ES iš tų šalių. Šiandieną dar daugiau Šiandien e, Kroatija pirmininkauja Europos taryboje. Štai yra puikus pavyzdys ir dar vienas pavyzdys, e, kuriuo mes rašome savo didelį e, pliusą prie pridedamosios vertės. Šios valstybės dabar yra savotiškame prieškambaryje į ES ir mes jiems dabar, joms pasakysime, kad jeigu išpildys visus stojimo kriterijus, tai aišku, kad tikrai e, bus priimtos į ES ir niekas nebejos jų e, sugebėjimu joje būti. E, šios šalis dalyvauja Europos projektuose, integruojasi į infrastruktūrų tinklą, veda e, reguliarų politinį dialogą aukščiausiame lygyje ir skatina ES vertybės. Ketvirta. E, Europos ateities konferencijos E, įsteigimas. Mes e, stengiamės, kad ši užduotis būtų įgyvendinta kaip galima greičiau, kad kartu su taryba įgyvendintume tarp institucinius susitarimus ir ta konferencija galėtų vykti. Labai svarbu, kad taryba, parlamentas ir komisija e, savais padarytų tos konferencijos tikslus ir kad tie tikslai būtų visi lygus. Ta konferencija turi garantuoti, kad visi parlamentai, visos valstybės narės plačiai dalyvaus, taip pat ir visi piliečiai, ypatingai jaunimas. E, ta konferencija turi būti atvira ir apim, visapimanti, e, bei nagrinėti strateginius Europos klausimus, strateginės kryptis Europos parlamento komisijos ir taip pat nagrinėti visas temas, kurios taip rūpi ES piliečiams. Mes labai džiaugiamės, kad šį vakarą e, komisaras Kašuica, kuris Europos komisijoje E, e, atsakingas komisijoje už šios konferencijos rengimą. Tai yra dar viena proga priartinti Europą prie piliečių ir dar sklandžiau vykdyti dialogą, e, su piliečiais kalbėtis glaudžiau, tuo tarpu, kai priekaištaujama, kad Europa to, tą daro nepakankamai. Labai svarbu konferencijos metu išsiaiškinti priežastis atvedusias mus prie breksito ir kodėl kai kit, kuriuose kitose kitose valstybėse taip pat kyla tokių skeptiškų minčių. Kodėl kyla populizmo idėjų, kodėl kyla antieuropietiški judėjimai. Visa tai yra tokios temos, kurie, kurios turi būti mūsų visų kartu nagrinėjamos, kad galėtumėm tobulėti. Tai yra dar viena proga piliečiams suteikti žodį, kad tie piliečiai galėtų pasakyti, kokios Europos nori, kad mes galėtumėm kaip galima geriau atsiliepti į jų lūkesčius. Ponios ir ponai. Kroatija pradeda pirmininkauti ir čia turi keturis e, prioritetų e, rinkinius. Pirmiausia, besivystanti Europą mūsų tikslas yra užgarantuoti a, a, tvarų augimą, visą apimantį e, augimą ir atsižvelgti į visus piliečius bei regionus. Visą tai reikalauja vystyti. E, toliau vystimo e, politiką, e, kokybišką bendradarbiavimą, e, kovą su klimato kaita. Mes labai didelį dėmesį skiriame žaliajam Europos paktui. Taryba įvairiuose formatuose savo posėdžius renks, labai svarbu numatyti atitinkamą finansavimą ir aišku, kad Zagrebe su komisijos nariais mes buvome susitikę ir apie tai jau kalbėjome. Mes e, norime, kad ES iki 2050 metų būtų pasiektas klimato neutralumo lygis, kad būtų investuojama į inovacijas, į mokslo tyrimą, į darbą, į visą gyvenimą trunkantį mokymasi ir į e, ateities darbo vietas, kad ES konkurencingumas kaip galima labiau sustiprėtų. Tas konkurencingumas bus lemiamas faktor, se, faktorius mūsų augimui. Tai yra priežastis, kodėl darbo rinkos vystimas yra labai svarbus. Mes turime um, gyventi e, tokioje realybėje, kai vyksta um, skaitmeninė revoliucija, mes turime gerinti visų piliečių gyvenimo sąlygas. Um, o taip pat turime imtis demografinių priemonių, e, kurios atsižvelgtų į mūsų dinamiškos visuomenės realybės. Realijas. Reikia visiškai išnaudoti infrastruktūros ir žmogaus potencialą. E, junglumas yra iš, viena iš pagrindinių sąlygų, kurios reikia laikytis siekiant e, socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tarp ES valstybių narių. Būtent todėl mes raginame e, toliau plėtoti transporto, energetikos ir skaitmeninę infrastruktūrą. Kroatijos pirmininkaujančioje valstybė turi patvirtinti savo politikas, kurios vienyje sportą, politiką, kultūrą. Ir ponios ir ponai, Tik saugi Europa gali užtikrinti savo piliečiams saugią aplinką ir dėl to efektyvus ES išorės sienų gynimas, jų apsauga ir atsparumas išorės grėsmiai, hybridiniai ir kibernetiniai grėsmiai yra labai svarbus. Mes turime pasiekti išsamų sprendimą, kad mūsų migracijos ir prieglopšio politika būtų tvari ir efektyvi. Tai yra mūsų bendras bendras tikslas. Mes toliau e, turime plėtoti ES, kuri yra e, saugumo, laisvės ir teisingumo erdvė. Turime remtis e, bendromis demokratijos ir teisės viršenybės principų vertybėmis. Ir vienas iš mūsų prioritetų ir bus saugumo ir teisingumo sritis. Teisės viršenybė, teisinė valstybė yra vienas iš mūsų pagrindinių principų ir Europa sieks išsamaus požiūrio saugant ES valstybių narių vienybę ir siek, siekiant dialogo. Nei viena ES valstybė narė negali uh, pati viena išspręsti tarptautinių iššūkių. iššūkių. Mūsų vienybė yra mūsų didžiausia stiprybė ir Europa turėtų kalbėti vienu balsu. Ir mes turime patvirtinti mūsų globalų vaidmenį šiame pasaulyje. Labai svarbu išlaikyti mūsų at, atvirą dialogą su mūsų Šiaurės Amerikos partneriais ir sąjungininkais ir mūsų uh, ambicija yra tolesnis priemonių ir pajėgumų didinimas ir turime tai daryti kartu su NATO. Svarbu Europai išlaikyti santykius su Rusija, Indija ir Japonija. Turime toliau plėtoti daugia šališkumą ir tarptautinės taisyklės. Daugelį politikos e, sričių, pavyzdžiui, klimato kaitos, prekybos ar brandolinė e, ginklo e, platinimo srityje ES yra unikaliai unikalioje situacijoje mes galime pasiekti kompromisą ir išspręsti krizės. Įtampa E, artimuosiuose rytuose, labai sudėtinga politinė ir saugumo situacija yra ir Irake, seni iššūkiai e, Persų įlankoje, Persų įlankos regione visą tai reikalauja aktyvaus, kūrybinio įsitraukimo ir stiprios lyderystės. Jungtinė tauta, e, jungtinė tauta turi tvarius plėtros vystimosi tikslus ir tai yra pasaulio didžiausias didžiausias vystimosi pagalbos donoras. Ir mes labai palaikome šios tikslus ir esame bendrai atsakingi už Afrikos, Karibų regiono ir, vidur, ir Ramiojo vandenino tautas. Ir mūsų rytų partnerystės e, viršūnių susitikimas taip pat vyks pirmininkant Kroatijai. Ponės ir ponai, ES susiduria su labai daug iššūkių ir pasaulis šiandieną sudėtingėja. Per daug veiksmų, per daug veikėjų e, siūlo e, paprastus atsakymus, kuriuos galima neva įspręsti iš karto. Tačiau tai yra neteisinga informacija. Mes negalime praleisti galimybės padaryti daugiau dėl mūsų piliečių saugumo, kad mes galėtume pasiekti šitą iššūkį, mes turime skatinti lygiavertiškumą, lygia įtrauklumą ir solidarumą ir stiprinti Europos demokratiją kaip mūsų pagrindinę globalios, e, glo, globalią vertybę. Todėl, e, kaip, turim, e, kaip patarlė sako, mes turime būti stiprus Europoje, iššūkių pasaulyje. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė Plankovinč. Dėkoju Jums už tai, kad apžvelgėte įvairiausius Europos darbo atvarkės klausimus ir dabar noriu suteikti žodį Žuliai von der Leyen. E, noriu padėkoti Jums už tai, kad e, pirmininkė atvykote čia. E, dėkoju, pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man, premjerė, labai malonu, kad Jūs esate čia, prasidedant Kroatijos pirmininkavimą. Ir tik prieš kelias dienas komisarų kolegija patyrė Kroatijos e, nuostabų svetingumą. E, jis garsus, mes patyrėme jūsų kultūrą, tradicinį folklorą, įvairovę, e, visą tai, ką Kroatija atnešė į ES. Ir e, tai buvo tikrai e, fenomenalus renginys Kroatijos nacionalinėme teatre ir jūs parodėte e, puikų puikia didžiulę savo energiją, su kuria atėjote į pirmininkavimą. Man šiandieną tai yra um, ypatingas momentas. Aš e, čia su premjeru kalbuosi apie uh, Kroatijos pirmininkavimą Europos demokratijos namuose. Jūs žinote, kad šitie uh, uh, parlamento rūmai yra uh, mūsų širdis. Ir turbūt nedaug yra tokių, kurie gali pasakyti, kad uh, Jie buvo Europos parlamento mokyti, paskui tapo parlamentaru, po to grįžo į Strasbūrą premjero postę. Ir kalba e, dabar Europos e, pirmininkaujančios valstybės vardu ir sveikinu dėl to. Tam tikrą prasme e, jūsų istorija atspindi neįtikėtiną kelionę, kurią nuėjo jūsų šalis. E, jau beveik tris dešimtmečius Kroatija e, turėjusi labai e, sudėtingą situaciją, nukeliavo iki šiandienos ir rytoj jūs švesite 28 metus nuo tada, kai Europos bendruomenė pripažino Kroatiją. Tačiau niekas negalėjo įsivaizduoti dar tada, kaip toli ir kaip greitai šita šalis išauks. Ir tai padarė jūsų žmonės. Jie daug ką paukojo, jie įsipareigojo Europos vertybėms ir buvo ryštingi, norėdami įstoti į Europos Sąjungą, prisijungti prie mūsų klėstėjimo ir pažangos. Ir mums reikės visiems to ryšto ir vienybės ir energetikos, kuria garsėja, e-, energijos, kuria garsėja Kroatija. E, mes anksčiau patyrėme tikrai nemažai, patyrėme nemažai klausimų, kurie mus skaldė, pavyzdžiui, migracija viena iš užduočių, kurią mes spręsime e, artimiausių metų. Taip pat mes turėsime būti vieningi, e, spręsdami breksito klausimą, biudžeto dėrybas ir daugelį kitų, kuriuos ką tik minėjote. Ir mums reikės tos energijos, kuri padės užtikrinti, kad Europa uh, suformuotų skaitmeninę, skaitmeninę ir klimato perėjimo ir klimato e, politiką. Ir Kroatija tai visiškai atspindi savo programoje e, pagal tuos keturis ramščius, kuriuos minėjo premjeras. E, pirmininkaujančios valstybės devizas yra reikia stiprios Europos iššūkių Europoje. Taip, tų iššūkių labai daug ir jie tampa labiau pavojingi ir intensyvesni kiekvieną dieną. Ir manau, kad dabar mes turime veikti konstruktyviai, kad galėtume atsispirti tiems, toms destruktyvioms tendencijoms. Ir e, smurtas gali baigtis tik tais tada, kai e, vėl prasidės dėrybos. Ir tai ir yra ES stiprybė. ES yra labai diplomatiškai stipri ir gali susitelkti ties e, dialogu. Ir e, dėl, taip yra dėl to, kad mes palaikome labai daug gerų santykių su daugeliu regiono partnerių. Mes turime tokių santykių, kurie yra išbandyti laiko, santykių, kurie yra patikimi. Ir Mes atlikome svarbų vaidmenį stabilizuojant Iraką ir tą patį reiktų pasakyti ir apie um, brandolinį sustarimą su um, Iranu, dėrybas dėl jo. Ir mes turime globalių mastų uh, būti stiprus. E, kaip jūs sakėte, mes turime pagilinti savo santykius su NATO ir prisimti daugiau atsakomybės už save pačius. Mes turime sukurti alijansą su Afrika, kuris e, atlaikytų laiko išbandymus ir mes galime padėti mums visiems su savo ekonomiko. Mes e, su Afrika. Uh, turėsime viršūnių sustikimą, jam rengiamės ir aptarsime savo išsame strategiją su Afrika, Afrikos atžvilgiu per jūsų pirmininkavimą. Kiti šeši mėnesiai bus esminiai, palaikant santykius su Balkanais, jūs tai minėjote. Kroatija tikrai labai gerai žino, geriau negu bet kas kitas, kokia yra Europos perspektyvos gale. Ir labai svarbu, kad tą tikrą perspektyvą mes turėtume. Kroatija kad jie tikrai labai gerai supranta, kaip toli jie gali padėti šalims transformuoti sistemas ir ekonomikas. Ir Kroatija labai gerai žino, kokią, kokį ką gali padaryti Europa įsitraukdama E, toms, kurios įsitraukia Europos regioną. Ir jeigu norite, kad e, Vakarų Balkanų e, viršūnių sustikimas Zagrebe būtų sėkmingas, mes turime dėti pastangas ir dėl to mes netrukus kelių, po kelių savaičių parengsime savo plėtros metodiką. Svarbiausia yra Vakarų Balkanams suteikti perspektyvą, pradėti pasiruošimo narystiai Um, dėrybas. Ir mes kalbėjome ir su Šiaurės Makedonija, Makedonija apie tai ir mes turime suteikti jiems uh, perspektyvą. Uh, Liderystė taip pat yra labai svarbu, kai dėrėsimės dėl mūsų būsimo biudžeto. Per ateinančias kelias savaitės pirmkiaujančia valstybė kuriai, um, kurią palaikys pirmininkas uh, Mišel, padės um, pasiekti subalansuotą sustarimą dėl biudžeto. Jis turi būti sąžiningas, tačiau labiausiai jis turi būti modernus. Būsimieji septyni metai skirsis nuo tų septynių metų. Um, kuriuos mes patyrėme praeitie ir todėl yra labai svarbu, kad um, mode, mes būtume modernus, to iš mūsų tikisi žmonės ir um, todėl valstybės narės nori, kad Europos e, valstybės narės būtų, e, nori, kad ES būtų aktyvi. Ir dėkuoju už tai, kad tai darote. Ponios ir ponai parlamentarai, šeši mėnesiai pirmininkavimo bus labai nukreipti į klimatinį perėjimą mums jau nebereikia kalbėti apie svarbą ir apie tai, kad reikia veikti. Mes turime dabar pradėti veikti ir pradėti įgyvendinti mūsų žalę į paktą Europai. Šiandieną prasideda darbas. Po šių diskusijų e, komisija diskutuos apie investicijų planą nukreiptą į žalę į planą ir e, apie teisingą pereimo mechanizmą. Su šiuo nauju mechanizmu mes suteiksime prioritetą sektoriui ir, ir, ir tiems sektoriams ir regionams, kurie labiausiai susidurs su didžiausiais iššūkiais ir kurie, kurie turės dėti didžiausias pastangas. Aš žinau, kad tai yra labai didžiulis e, krūvis tenkantis Kroatijai ir kitoms valstybėms, kai planas bus patvirtintas komisijos, e, Timermansas ir Dambrovskis, komisarai, atvyks į plenarnį posėdį ir supažinys jūs su visomis detalėmis. Aš tikiuosi, kad Kroatija sėkmingai e, viską įgyvendins per artimiausią savaitės bei mėnesius. Ponios ir ponai, parlamentarai, aš e, baigdama norėčiau tarti porą žodžių, e, kuriuos e, pacituosiu iš Kroatijos Kroatijos rašytojos Marija Zagorskai iš pradžių dirbo kaip žurnalistė. Jis sakė, kad vienybė, kur yra vienybė, ten yra laisvė. Ir mes tai jau žinome, kur yra vienybė, o Europos ypatumas yra tas, kad tai yra savanoriška vienybė. Kai yra vienybė, tai yra ir laisvė, ir tai duoda jėgą. Ir esu tikra, kad Kroatijos pirmininkaujančia valstybė bus tokia pirmininkaujančioji, kuri bus remtis vienybėje, kuri e, padarys Europą stipresnė, pirmininkaujančioje valstybė, e, e, ves mūsų įmo, institucijas į priekį ir taip padės sukurti stipresnę Europą pilno, pasaulyje, kuriame pilnu, pilna iššūkių. Ačiū pirmininkė. Dabar išklausysime politinių frakcijų vadovų ir pradedame nuo EPP frakcijos vadovo pono Weberio. Sveikas, Andrėjau Plenkovičiau, sveika Kroatija atvykusi į Europos parlamentą. Labai mm, mm, malonu jūs čia matyti, išklausus Rušulės von der Leyen paaiškinimus, kurie apibūdino jūsų istoriją, Plenkovičiaus istoriją. Manau, puiku bus, buvo jūs išgirsti, daugelui parlamentarui buvo išgir... didelė motivacija išklausyti šią istoriją. Ir turim kitą istoriją, turime. E, Kroatijos atstovę, komisijos vicepirmininkę, kuri taip turi panašią istoriją. Ji buvo išrinkta Europos parlamento narė, o dabar nu, dirba tokį svarbų darbą. Tai yra puikus simbolis e, to, ką reiškia Kroatijos pirmininkavimas Europos Sąjungoje. Taip pat e, Europos parlamentui tai yra svarbu. Mėly draugai, Kroatijos pirmininkavimas e, yra puikia pradžia šiam dešimtmečiui, nes Kroatija yra viena jauniausių mūsų narių. Visų pirma, Kroatijos žmonės parodė, kad būti ES nariu atitinka šalies interesus. Tai jūs pademonstravote per pastarosius metus, būdami ES nariais, pavyzdžiui, po, e, e, po 2013 metų šalis išbrido iš recesijos, iš nuosmukio ir e, didžioji dalis eksporto dabar nukreipta ES šalis. Beveik 3000 Kroatijos MVI gauna naudos iš ES investicijų plano. Tai yra keletas sėkmingos istorijos pavyzdžių. Todėl puiku, kad dabar Kroatija yra tarp mūsų lyderių. Matoma, kad Kroatija e, pademonstruoja Europos grožį. E, romėnų e, palikimas, venecietiška architektūra Dubrovnika. Dubrovnikė iš tikrųjų Kroatija yra Europos kultūros atspindys. Ir ką ministras pirmininkas pabrėžė savo kalboje, svarbiausia šiandien yra tai, kad Kroatija šiandien yra nepriklausoma valstybė, e, nėra jokios imperijos dalis. Šiandien Kroatija yra nepriklausoma e, tauta, kuri yra šeimos dalis ir gerbiama kaip lygi partnerė Europos lygmenių. Šis Europos vizija atsispindi ir jūsų programoje. Europa, kuri patikė atsakymus į pasaulinius iššūkius. Tai yra jūsų lozungas. Na, o šiandien ne, turint galvoje politinius socialinius nermamus, ne viena valstybė narė neturi šansų būdama viena. Europos uh, Kroatijos programa atspindi visus šilakinius iššūkius - klimato kaita, e, plėtra, junglumą, skaitinė revoliucija, piliečių saugumą ir taip toliau norint susidaroti su šiais iššūkiais, mums reikia vienybės, ką minėjo ir Uršulė von der Leyen. Norėčiau šiek tiek išsiplėsti, kalbėdamas apie tai, ką reiškia mums vienybė. Vienybė reiškia, kad nėra pirmos ar antros kategorijos piliečių ES. Pavyzdžiui, jeigu Kroatija nori įstoti į Šengeno zoną, jeigu nori tapti eurozonos nare, tai tuomet jie turi susilaukti e, visų mūsų paramos. Vienybė reiškia, kad Vakarų Balkanai turi įgyti e, narystės perspektyvą, kas minėjote, buvo keletą kartų. Mes suprantame, kad e, tarybos sprendimas buvo trumparegiškas, kuomet nebuvo pradėtos prisijungimo e, darybos su e, Šiaurės Makedonija ir Albanija. Aš kaip Europos atstovas, APP atstovas, didžiuojasi, kad visos APP vyriausybės pritarė toms darybėms. Aš žinau, kad mes toliau kalbėsimės su kitais kolegomis, kad būtų atvertus Šiaurės Makedonija ir Albanija kelias tapti ES nariais. Mėly draugai, vienybė mums reiškia e, visi už vieną, vienas už visus pasaulinėje arenoje. Per pastarąsias savaitės matėme, kokie įvykiai vyko artimuosiuose rytuose ir iš tikrųjų buvome arti karinės eskalacijos. Ginklai tikrai kalbėjo labai garsiai pastarojosiomis dienomis, bet mes galime e, kartu parodyti, kad mes galime kalbėti greičiau negu bet kokie ginklai, pademonstruodami ES galę. Ir tai buvo tarsi e, žadintuvo skambutis, reikalaujantis pademonstruoti mūsų pajėgumus, e, pasiremti ir karinių ramščių. Ir turime užbaigti e, vieningo balsų vieningo balsavimo taryboje procedūras pradėti taikyti daugumos balsavimo taisyklės. Vienybė reiškia, kad reikia laikytis ir taisyklių. Andrėjus minėjo euroskeptiškas partijas. Niekas nenori bausti mūsų britų draugų, kai kas to gal reikalauja, bet turime aiškiai pasakyti, jeigu nesi ES nariu, prarandi klubo pranašumus. Jeigu tai neaišku, tai tuomet susitursime su daug problemų, bandydami įtikinti piliečius, kad geriau yra būti Europos Sąjungoje. Tai yra mm, iššūkis, kuris mūsų laukia, bet turime aiškiai tai pasakyti. Galiausiai dėl daugiametės finansinės programos biudžetas turi užtikrinti e, užduočių įvykdymą. Pirmiausia, turime e, sukurti sienų apsaugą tai tuomet Europa visa bus saugesnė. Jeigu reikia investuoti į mokslinius tyrimus, tai reiškia, kad visiems europiečiams bus geriau. Taigi nustokime kalbėti apie tuos, kurie moka daugiau, kurie gauna daugiau. Turime spręsti užduotis, o naujos užduotis reiškia, kad reikia ir naujų finansavimo šaltinių, naujų pinigų. Na, tai yra didžiuliai iššūkiai Kroatijos pirmininkavimui, bet dabar pats laikas, kad jauniausiai narė e, parodyti lyderystės sugebėjimus ir jauniausia narė gali įrodyti, kad mes turime ateitį. Ir visada galėsite pasikliausti EPP e, parama. Ačiū toliau socialistų demokratų frakcijos vardu e, Garcia Perez. Mums labai, mes labai džiaugiamės, kad dar kartą atvykote į Europos parlamentą, sveikiname jums, jūs ir Tikimės, kad e, tai prisidės prie koroatų pirmininkavimo sėkmės. Mes suprantame, kad labai sudėtingas iššūkių periodas mums tenka, daug įvykių e, e, artimuosiuose rytuose. Mes labai teigiamai vertiname jūsų įsipareigojimą dirbti su e, aukšta įgaliotinė, garantuojant, kad ES kalbės vienu balsu e, tartotinė bendruomenė. Taip pat sveikiname jūsų įsipareigojimą, e, kad bus deramas dėl stojimo su Šiaurės Makedonija bei Albanija tai yra tokia Europa, kuri turi saugoti, mes E, turime pripažinti, kad migracija e, kelia daug mm, demografinių iššūkių, taip mums iš tiesų reikalinga tokia Europa, kuri apsaugoja, tačiau tai reiškia, kad ta Europa turi saugoti ir solidarumą, ir um, um, teisinę valstybę, žmoniškumą, ir turi būti migrantai integruojami į mūsų visuomenės. Tai reiškia ir mūsų piliečių apsaugą ir e, jų saugojimą nuo e, nedarbo, nuo diskriminacijos ir panašiai. Dėl to mes turime stengtis statyti socialinę Europą. Tik tais organizuodami įvairias konferencijas mes galėsime spręsti tokius klausimus kaip atlyginimų skirtumai, tarp vyrų ir moterų atlyginimų skirtumai, e, kaip skatinti nuolatinį mokymasi, e, tačiau mums reikalingas e, reikalingos nuolatinės pastangos, dėl to labai gaila, kad nepaminėta jūsų programoje minimalus atlyginimas e, su vaikais susiję klausimais, tad prašau įtraukti tuos klausimus į jūsų pirmininkavimo programą. Taip pat mes galvojame, kad e, nepriimtina Mm, jog nekalbama apie nedarbo klausimus. Darbas yra toks dalykas, kuris apsau, pradeda apsisaugoti žmonėms krizės, ypatingai metu mums reikia e, e, e dėl, o kalbant apie DFP, tai mes remiame jūsų pasiūlymus, o šiaip pirmininkavimo tikslai dera su parlamento tikslais. E, mes visi sutinkame su tuo, kad galime padaryti daugiau su mažiau priemonių. Mums e, reikalingas geresnis e, indėlis iš valstybių biudžetų į ES biudžetų. Reikia, kad suvienodintos būtų fiskalinės taisyklės ir dėl to į stabilumo taisyklę reikia įvesti tokią auksinę taisyklę, kad e, valstybės į Europos biudžetą turi tvariai investuoti. Žalės Europos paktas reikalauja atitinkamo finansavimo, dėl to neslėpsiu, jog mūsų šeima e, yra nusivylusi E, finansavimo planais. Europos komisija ketina tvaraus vystimo tikslus įvesti į e, pirmininkavimo pro, pro, programą, tai, tai niekada nevėlų tą padaryti. Mes tikimės, kad Europos komisijos programa bus tokia pati ambicinga kaip ir jūsų, jeigu bus išreikšta valia, tai galite tikėtis, kad mūsų frakcija taip pat jūs parems ir mes tikrai duosime Europai viską, ko jai reikia. Dėkoju Renew Europe e, frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė premjerė Plankovič, tai bus e, pirmasis Kroatijos pirmininkavimas ES tarybai nuo tada, kai Kroatija 2013 metais įstojo e, į ES. Tai iš tiesų didžiulis svarbus momentas jums ir e, jūs, tikiuosi, atsinešėte energijos ir naują požiūrį į savo pirmininkavimą ir aš suprantu, kad jūs norite ES vidinėme viduje kiek įmanoma įmanoma greičiau tapti pilnateisiais nariais kaip ir Šengeno zonoje. Ir jūs tapsite Šengeno zonos nariais, kai tik tais ir eurozonos narys, kai tik tais išlaikysite visus kriterijus. Ir tai e, pasitarnaus mūsų e, piliečiams. Mes norime užtikrinti, kad ES e, toliau bus patraukli organizacija naujiems norintiems įstoti nariams. Ir tai yra nauja pers plėtros perspektyva atsinaujinusioje Europoje. Ir jūs turite jūs e, turite pasiūsti e, Balkanų regionui teigiamą e, žinę. 2015-2016 metais migracijos krizė padarė didžiulę įtaką mūsų šalims. Mes nustatėme, kad mūsų migracijos politika netinkama. Mes turime eiti į priekį. Šiandieną mūsų frakcija, Rinių frakcija, turi naujų idėjų, kad pakeistų sistemą būsima kitam dešimtmečiui. Mes turime, turime naują krizę E, naujai kriziai pasiruošti ir norėtume e, premjerę pastebėti, kad e, demokra, demografija ir mūsų migracijos iššūkiai reikalauja naujų sprendimų. Dabar dėl DFP. Pirmininkaujančioji Kroatija labai, atliks labai svarbu vaidmenį priimant DFP ir vis, visus kitus paketus. Aš tikiuosi, kad jūs išgirsite parlamento siunčiamą žinę dėl stipraus biudžeto ir ypač dėl naujo požiūrio į apie e, mūsų as, e, nuosavus išteklius. Mums reikia e, string, stipraus biudžeto ir naujų prioritetų. Labai noriu padėkoti E, jums visiems už jūsų e, vaidmenį sprendžiant e, Irano-Irako krizę. Mums reikia stipraus Europos balso prisijimant naujas atsakomybės tuo metu, kai mūsų vaidmuo iš tikrųjų pilnas iššūkių šioje srityje. Tad labai svarbu, kad mes turime prisimti į savo rankas mūsų ateitį. Galite būti tikras, pirmininkė, kad šitie iššūkiai E, e, mums, e, mes bendradarbiausime šiuose iššūkiuose. Pone Keller, Dėkuoju. Labai džiaugiamės, kad Kroatija pradėjo pirmininkauti. Norime palinkėti visokiojo pasiekmės ir um, daug. Um, daug e, sėkmės. Ir dabar labai svarbus laikas pirmininkauti, nes yra naujas parlamentas, nauja komisija na, ir e, jie visi turi įvykdyti tai visus pažadus, kurie buvo prisimti. Be to mes e, patiriame labai didžiulę klimato krizę, kuri turi įtakos visiems, ji turi įtakos ir valstybėms narėms. Ir komisija prisėmė labai daug įsipareigojimų šioje srityje. E, tačiau taip pat e, žinome, kad valstybės, e, daugelis valstybių narių per daug anksčiau blokavo aplinkosaugos sprendimus, tai reikia pakeisti ir čia labai svarbu mes, mums imtis veiksmų. Jūsų užduotis bus užtikrinti, kad užtikrinti, jog tai, šis vaidmuo jums visiems būtų Mm, būtų sėkmingas. Ir čia jūs turite e, įvykdyti savo vaidmenį e, ekologinio e, pereimo Kroatijoje. Taip pat labai svarbus yra teisės viršienybės principas ir žmogaus teisės. Reikia vyriausybė, vyriausybėms padaryti spaudimo tam, kad jos eitų reikiamą kryptimi ir teisės viršienybė neturėtų susilpnėti. Ir tai pasakytina apie visas kitas valstybės narės. Čia premjera mane, premjera mane arima kelia e, Kroatijos policijos e, pranešimą apie tai, kad Kroatijos policija um, ignoruoja tarptautinę teisę e, migracijos rytyje. Taip pat sistemiškai naudojamas smurtas ir e, yra e, naikinamas. E, e, naikinamas turtas, naudojami šaunamieji ginklai. Ir tai nuolat, e, pra, apie tai nuolat praneša NVO žiniasklaida, tačiau Kreatijos vyriausybė e, kol kas nieko nedarė, neištyrė šitų e, pranešimų. Ir tai yra neprimtina jokioje valstybė narėje ir jokioje apskritai šalyje pabėgėlių E, teisės yra žmogaus teisės ir jas reikia gerbti. E, Kroatijos e, sienos yra europietiškos, todėl tai, kas ten atsitinka, yra atsakomybė mums visiems. Ir mes neužsimerksime. Kroatija yra puikia šalis ir jauniausia mūsų šeimos narė. Todėl jūsų vyriausybė turi parodyti likusiai Europai, kokia yra jūsų vizija apie būsimą, e, apie ateitį Europoje. E, tačiau e, pirmininkavimas Kroatijai reiškia, kad jūs būsite dabar dėmesio centre ir labai svarbus jūsų veiksmai yra žmogaus teisų srityje ir kitose. Ir klimato kaitos srityje jūs turite užtikrinti ir socialinę lygybę ir taip pat turite užtikrinti, kad ne nebūtų jokių žmogus teisų pažeidimų. Ačiū. Ačiū. Ponas B, prašom. ID frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė, ponė premjerė Plenkovičiau. Mūsų šiandienos diskusijos yra savotiškas pratesimas tų diskusijų, kurios vyko Zagrebe, nes ten vyko pirmininkų sueiga gruodžio mėnesio pradžioje. Šiandieną buvo pristatyti prioritetai, jų buvo trys. Kroatijos pirmininkavimo, tačiau, aišku, jūs galite kelti ir klausimų, tačiau kalbant apie tos prioritetus, tai gali būti taip pat ir didžiulė rizika, kad bus e, žengiama atgal. Uh, E, Šiaurės Makedonija, Albanija nori stoti į ES. Tačiau visi matome, kad šiandieną, nors tai yra šalis sąjungininkės, šalis mūsų draugės, vis tik tais tokios yra šalis, kuriuose įsigalėjusi e, korupcija, e, islamizmas, ar tai Saudo Arabijos, ar tai Turkijos islamizmas. Emanuelis Makronas vis tik tais gruodžio mėnesį e, uždėjo vetą nuo Prancūzijos, Junkeris kalbėjo apie istorinės galimybės. Mm, Makronas e, dabar jau kalba, kad e, e yra pasirengęs e, Šiaurės Makedoniją ir e, Albaniją bei kitas valstybės priimti ES. Tačiau nežinau, ar tai sustiprins ES. Aš manau, kad tai dar labiau ją susilpnins. Jūs taip pat kalbėjote apie DFP. E, po kelių dienų įvyks breksitas ir ES praras daugiau negu 10 procentų gyventojų. Visa tai ves prie to, kad mes turime mm, Mm, žiūrėti, kaip bendradarbiauti iš naujo su visoms valstybėms, o ne e, žiūrėti, kaip e, toms valstybėms uždėti didesnius mokesčius ir viską nukreipti į Briuselį. Praktikoje e, reikia reikėtų turbūt e, svarstyti mokestinius klausimus, e, tačiau kita vertus tai nebūtinai pati geriausia naujiena piliečiui. E, kalbant apie Europą, apie Europos kryptis, kuriomis jį turi eitis, tai yra didžiulės diskusijos, tačiau aš manau, kad kai kas nori dar labiau Europoje integruotis, kad būtų galima pereiti prie E, kvalifikuotos daugumos primant sprendimus, kitaip tariant, e, e, Europą dar labiau sustiprinti, nes šiandien matome, kad Europa yra neįgali apsaugoti savo sienas. Sirijoje yra ne, vyksta didžiulės problemos mm, pažeidinėjamos da, žmonių teisės Europoje e, ir e, vyksta breksitas. E, Breksito e, metu Johnsonas labai gina Britų interesus. Mes neturime sutikti kad, su tuo, kad per e, Didžiąją Britaniją dabar vyks į ES visi tie produktai, kurių, nuo kurių mes norime atsiriboti. E, aišku, tai yra didelė valstybė, mūsų draugė, tačiau mes turime ginti savo interesus, mes turime galų gale uždėti tikras ekonominės apsaugas, būtent to iš mūsų tikisi e, visi piriečiai. Pone Tomašič nuo ECR frakcijos. Dėkoju pirmininkė. Po šešių su pusę metų Europos Sąjungoje Kroatija pirmą kartą pirmininkauja taryboje. Kai įstojome į ES, buvo visiškai aišku, kad mūsų šalis nėra pasirengusi ir kad dar yra didžiulis kelias, kurį reikia nueiti, stiprinant mūsų demokratiją ir užtikrinant tokius principus kaip teisinės valstybė ir e, rinkos ekonomika. Šeši su pusė metų buvo sunkus ne tik Kroatijai, bet ir visai ES. Migracijos krizė dar labiau sustiprino e, e, e, visus neigiamus reiškinius, finansinė krizė. ES veidas pasikeitė, o breksitas parodė, kad jeigu ignoruosime kai, kuriuos, kai kurias problemas, mūsų teritorija labai smarkiai sumažės. Mažiausios valstybės narės E, turi bent jau turėti galimybę išsakyti savo prioritetus ir kad tie prioritetai būtų išgirsti, e, ypatingai tada, kai ateina sunkus laikai. Tačiau Kroatija savo metu parodė, kad ji yra pasirengusi prisimti visą atsakomybę sunkiais laikotarpiais. Aš tikiuosi, kad Kroatijos vyriausybė neleis veltui tų pirmininkavimo mėnesių ir kad e, padarys viską, kad Europos e, valdymui skirti instrumentai teisingai veiktų ir kad Kroatija dar labiau suklestėtų. Kroatija kartais pamiršdavo, kad ji yra pilna teisė narė ir gali turėti savo pilna teisę politiką. Dabar jau Kroatija parodė, kad ji tokia yra, kad ji, turi, kad ji yra ambicinga ir kad ji tikrai gali e, puikiai veikti ir netgi pirmauti tai kai kuriuose srityse. Ponas premjerė, aš jums pačiams ir visiems ministrams bei visiems, kas yra įsitraukę į Kroatijos pirmininkavimą, linkiu kuo didžiausios sėkmės.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 E, kalbėjo apie tai, jog e, diplomatinės dėrybos yra kaip ir e, praeitis. Ir šiandieną dėja mes esame netoli didžiulio naujo karo ir turime daryti viską, ką galime, kad užkirstume kelią tokiam dronų karui. Ir Mes būtent todėl Europos karinė bazė neturėtų naudoti nebūt, neturėtų būti išnaudojama e, dronų e, karo bazės ir e, reikia iš mūsų regiono patraukti, atšaukti mūsų karius. Taip pat Kroatija kalbėjo apie klimato kaitą. Mes iš tiesų susidurėme su labai daug iššūkių ir pramoninė revoliucija. Šitas pokytis socialinė teisingumas ir demokratiškai kūriamos finansinės Um, priemonės um, yra e, e, iš tiesų um, kvesionuojamos įvairių e, politinių, krypt, politinių sprendimų. Mano frakcija nori, kad Europa ekonomiškai ir soci, iš socialinės pusės auktų ir mūsų regione mes turime E, investuoti į Europos visuomenę ir socialinę visuomenę. Europa e, turi e, gerbti ir žmogaus teisės, tačiau žinome, kad prie išorės sienų yra nemažai žmogaus teisų pažeidimų, tarp jų ir Kroatijoje. Ir per ateinančius šešis mėnesius tikiuosi, kad jūs laikysitės e, įsipareigojančios e, reformos, kuri padės užtikrinti žmogaus teisės prie sienos. E, dėkoju. Poštovani kolegė. Ponas Kalakušeč, ačiū pirmininkė kolegos. Europos Sąjunga susiduria su labai rimta finansinė situacija. Daugiametė finansinė programa leido mažesniems šalims tokiams kaip Kroatija e, kompensuoti tam tikrus ekonominius nuostolius. Prarasta 4,5 milijardo eurų nuo prisijungimo prie ES, taigi Kroatija gali susilaukti tam tikros kompensacijos iš, e, iš ES e, fondų 1,7 milijardo eurų. Dabar Ar tai tokia situacija, kuomet Junktinė karalystė yra pasirengusi išstoti iš ES? Per dešimt metų e, Junktinė karalystė mokėjo 69 milijardus eurų daugiau negu gavo iš ES biudžeto. E, turint galvoje ES plėtrą, bus e, kitų šalių, kurioms reikės finansinės paramos. Turime galvoti apie kitokį finansavimo būdą, ir apie tai, kaip padidinti e, finansavimą, kuris būtų palankus. Ačiū, išklausėme frakcijų pirmininkus, dabar, pirmininkus, dabar e, ponas Plenkovič, prašom sureaguoti. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju visų politinių frakcijų vadovams Europos parlamente už jų reakciją į mūsų pirmininkavimo programos pristatymą. Keletas dalykų dėl kai kurių jūsų iškeltų klausimų. Pirmiausia, aš e, laukiu bendro darbo su Uršula, su jūsų komisija. Zagrebė jau sakėme, kad e, jūsų pirmieji darbo mėnesiai turi būti veiksmingi ir mes taryboje stengsimės padėti jums patvirtinti teisės aktus, kiek tik galėsime. Kadangi buvo paminėta migracija, mes lauksime naujų iniciatyvų dėl, dėl Dublino paketų. Manau, kad čia yra daug lūkesčių. E, reikės sukurti pusiausvyrą tarp atskovybės ir solidarumo bet e, atnaujintų būdų. Na, jeigu kalbėtume apie Schengeno zoną ir Eurozoną, aišku, tai yra, aš nenorėjau iš pradžių tyčia tų dalykų minėti, bet tiesa ta, kad mano e, vyriausybė turi du svarbiausius tikslus. Vienas - prisijungti prie Schengeno zonos. Dėkoju Junkerio komisijai už žalę šviesą įvykdžius techninės sąlygas ir dėl to, kad pasiūlymas buvo pateiktas tarybai ką padarė Uršlos Vandelajan komisija. Mes sieksime būtent šio tikslo pirmininkavimo metu. Dėl euro strategijos mes e, vykdome veiksmų planą, e, kad galėtume prisijungti prie e, RM2. Mes siekime tai padaryti iki pirmininkavimo pabaigos, o po to sprendimą priims euro grupė. Jeigu kalbėtume apie daugia šališkumą, humanitarinius aspektus, taip pat socialinį ramstį, kurios paminėjo pane Garcija, Manau, kad jeigu atidžiai paskaitysite visą programą, o ji ir yra išdalinta jums visiems, pamatysite daug dalykų susijusių su socialinė įtrauktimi, lygybė, nediskriminavimu. Tai yra integraliai mūsų programos dalis, o jeigu kalbėsime apie migraciją ir e, Kroatijos sienos apsaugą, aiškiai turiu pasakyti, 2015-2016 metais migracijos ir pabėgėlių krizės metu po Berlyno sienos žlugimo buvo didžiausias ir svarbiausias reiškinys įvykęs ir turėjęs politinį poveikį ne tik politinėms diskusijoms institucijose, bet taip pat ir nacionalinėms diskusijoms ir politikai mūsų šalise. Dėl to šio klausimo sprendimas yra išorės sienos stiprinimas ES. Turime tai daryti panaudodami visapusiškas priemonės - užsienio politiką, saugumą, vystymą.